Colleagues, I'm going to start the meeting. It's five past three. Kolegos, pradėkime posėdį, jau penkios minutės po trijų. Prašau nežiūrėti į laikrodį esantį dešinėje. Žiūrėkit į kitoje pusėje esantį laikrodį. Jis rodo teisingai. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės projekto tvirtinimas. Noriu vieną pranešimus pasakyti. 19 darbo tvarkės punktas rytojaus darbo tvarkėje, tai yra Danijos verslo raugimo ministro Olesono vizitas ir keitimasis nuomonėmis su juo yra išbraukiamas iš darbo tvarkės. Taigi jo darbo tvarkėje nebeliks. Prieš tai susitiksime su transporto ministru, o sustikimas su verslo raugimo ministru yra išbraukiamas iš darbo atvarkės. Ar visiems patinka darbo atvarkės tokiu pakeitimu? Taip, ačiū visiems. Toliau e, gegužės 30 ir 31 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Ar būtų prieštaraujančių e, protokolo tvirtinimui? Atrodo, kad ne. Dėkoju. Kitas darbo atvarkės punktas - variklinių transporto priemonių garso lygis. Aplink, aplink, nuomonė atsingas komitetas aplinkosaugos komitetas. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Nuo gegužės 15 dienos mes jau galime teikti pakeitimus. Aš e, nuolat palaikiau ryšį su šešėliniais pranešėjais. Pakeitimų autoriai parengė visą eilę kompromisų, kad būtų lengviau rytoj komitete apžvelgti esamą padėtį. Dėl paties teksto. Kompromisiniuose pakeitimuose e, aštuntam ir dešimtam e, e, pirmas kompromisas apima pakeitimus nuo 8 iki 10, antras nuo 18 iki 21. O bendrai mes kalbame apie triukšmo, ir kel, triukšmo lygį ir automobilių keliamą triukšmą. E, pirmas, 26 ir 27 pakeitimai sako, kad reikėtų e, automobilių keliamą triukšmo taršą sumažinti minimaliai. Ir kalbama apie hybridinius elektrinius automobilius. E, dėl par, tarp partijų buvo sunku susitarti Dėl minimalių verčių dėl antram ir trečiam prieduose kalbama. Su EPP šešėliniu pranešėju ponu Koza mes sugebėjome e, pasiekti kuklesnę poziciją. Pirmojo kompromiso e, pakeitimai siūlo 4 decibelais per 8 metus sumažinti minimalę vertę tai būtų dviejiems metams praėjus po reglamento įsigaliojimo, dar po šešių metų dviem decibelais. Aštuoni metai yra nustatytas jų skaičius ir tos ribos būtų keliamos automobiliams, kurie bus naujai pateikiami į rinką. Europos komisija pasiūlė minimales ribas, atsižvelgdama į automobilių pramonės išreikštus, e, išreikštas nuomonės ir apie jų prašymus adaptaciniam laikotarpiui. Ir, ponė pirmininkė, būtent dėl tokio teksto rytoj balsuosime. Thank you, Mr. Panio. For the PPA, Mr. Koza. Dėkoju, toliau šią papą, ponas Koza. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék... Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją parengus nuomonė. Praėjusią savaitę vyko dėrybos, buvo jos labai naudingos, nors ir ne visai galbūt sklandžius. Norėčiau pastebėti, kad šešėliniai pranešėjai buvo labai atvirai nusiteikę vienas kito pasiūlymams, atidžiai klausėsi vienas kito ir dėl to, dėl pačių kontroversiškiausių punktų mes gana greitai pasiekėme susitarimą. Dėl ankstesnio dokumento teksto, žinote, kad dabar parengtas kompromisinis variantas, ir kompromisinis variantas iš tiesų e, leidžia mums pasiekti savo užsibriežtą tikslą dėl automobilių skleidžiamo triukšmo sumažinimo. Kalbant apie gamintojus, manau, kad juos turėtų tenkinti numatomi reikalavimai, o tai taip pat buvo vienas iš mūsų tikslų. Daug diskusijų vyko dėl transporto politikos pirminėme dokumente e, esančių minčių nemaža dalis buvo išbraukta bet esmė liko. Aš džiaugiuosi esamų rezultatų ir tikiuosi, kad daugumai kompromisų bus pritarta. Tikiuosi, kad dauguma kolegų jiems pritars. Dėkui. Toliau, ponė Maisner. Dėkui, pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai, kadangi kalbu šešėlinio pranešėjo vardu. Tad aš pranešėjos vardu, tad aš pristatysiu, ką ji norėjo pasakyti. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už puikų parengtą dokumentą. Variklių transporto priemonių garso lygis yra labai svarbus klausimas, kadangi tokių transporto priemonių keliamas triukšmas veikia visus piliečius. Mes turime elgtis atsakingai, bet turime realistiškai nustatyti tikslus dėl pakeitimų. Mes pritarėme daugumai pasiūlytų pakeitimų, tačiau yra keletas pakeitimų, kur negalime sutikti su pranešėju. Čia kalbu apie trečiame priedė esančią lentelę. Visų pirma, komisija neįtraukė pramonės atstovų atlikdama tyrimus ir studijas bei analizę. Ir nors pramonės atstovai pateikė savo nuomonę arba pakeitimus, jiems nebuvo pritarta. Dėl to mes atsidūrėme gana sudėtingoje situacijoje. Reikia išsamios analizės prieš balsuojant dėl šios lentelės. Reikia konsultuoti su visomis suinteresuotomis pusėmis, jeigu norime pasiekti realist, realistiškų rezultatų. Uh, Ir aš suprantu, ką sako pramonės atstovai, kad jie nenori pernelik didelių išlaidų. Ir aš suprantu, kad situacija yra panaši, kaip kad buvo, e, kai kalbėjome apie laivų kūrą. Todėl labai svarbu konsultuoti su pramonės atstovais. Taip pat svarbu yra variklinių transporto priemonių kategorizavimas. Mums nėra aišku, kodėl komisija nori laikytis 85 metų kategorizavimo principo, juk šis sektorius per 27 metus gerokai pažengė į priekį ir aš tikiuosi, kad e, komitetas pritars mano teikiamam pasiūlymui numeris 70, pakeitimui numeris 70 rytoj, taip pat pono Koch pakeitimas 67, taip pat turėtų būti paremtas ir reikėtų balsuoti prieš lentelę esančią trečiajame priedė, reikėtų paprašyti komisijos parengti naują lentelę, konsultuojantis su pramonės atstovais. Aš suprantu, kad Aldiai nepatinka pirmasis kompromisas, Ir jeigu bus balsuota už pirmąjį kompromisą, tai mums reikėtų balsuoti prieš visą dokumentą, būtent dėl to, ką ką tik pristačiau. Tokia yra šešėlinės pranešė, pranešėjos nuomonė. Dėkui, ponas Krameris, už žaliuosius. Ja, äh, unser Berichterstatter. Pirmininkė. Mūsų šešėlinis pranešėjas Keith Taylor E, netėjo šitą posėdį, bet aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai visų šešėlinių vardų. Labai trumpai, jeigu komisijos pasiūlymas vienai per kitaip susilpnės, mes balsuosime prieš. Mes visuomet pasisakome už geresnius skaičius, bet jeigu komisijos pasiūlymas bus susilpnintas, mes balsuosime prieš. Ačiū dabar ponė Jackie Foster. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui, ačiū už tai, kad suorganizavote šešėlinių pranešėjų posėdį. Deja, aš įsivaizduoju, kad pozityviai vertinant turime suprasti, kad visi pasieksime geras išvadas ir pasieksime kuo mažesnį e, triukšmą ar taršą keliuose e, visoje Europoje, jeigu ne visame pasaulyje. Tačiau e, nereikia pamiršti praktinių dalykų. Aš sveikinu, ką tik kolegos Maisnerio išsakytus komentarus, nes tie komentarai e, man irgi yra labai svarbus ir aš juos kėliau ECR e, vardu šešėlinių pranešėjų susitikime. Iškyla klaustukų dėl to, e, kaip yra pasiektos išvados apie tam tikrų triukšmą, pavyzdžiui, ligmens matavimo skaičius. Kaip aš jau sakiau, vyko diskusiją ir jos išvadas pertikime Europos komisijai, nes manome, kad trūksta informacijos. Suprantame, kad poveikio vertinimas jau įvyko, tačiau aš, kai kalbėjau šiuo klausimu, labai konkrečiai klausiau, kaip tiksliai e, nustatyti tokie skaičiai, su kokiais inžinieriais yra kalbėtasi. Čiagi labai specifinė tema, nei vienas mūsų nesame automobilių inžinieriai esame automobilių gamintojai. Turime paklausti, kaip tokie skaičiai buvo pasiekti. Aš turiu sutikti su ponė Maisner, jeigu pažvelgtume į šią schemą, į kompromisinę schemą, gal kas nors galėtų pasakyti, iš kur tie skaičiai gauti. Aš norėčiau sužinoti. Aš e, manau, kad dauguma mūsų kolegų, kaip ir aš, esame susirūpinę dėl to, kad e, neaišku, kaip tie skaičiai pasitė, todėl kaip mes galime už juos balsuoti. E, komisija teikia tam tikrus terminus, bet mes turime galvoti apie gamintojus ir tiekimo grandinę. Ar mes parduosim savo eksportuomus automobilius visame pasaulyje? Kalbamegi apie milžinišką ES automobilių gamybos ir tiekimo rinką. Ir šiuo metu aš tik žinau, kad pranešėjai yra labai daug dirbę, kol pasiekė šiuos pakeitimus. Bet gaila, kad kol kas komisija nesikreipė į mus. Niekas neatsakė mano klausimus apie dėl e, informacijos gavimo, koks yra inžinierių vertinimas, koks gali būti kompromisas, jeigu variklis bus tylesnis, kiek kūro bus sudeginama. Tokius klausimus reikia kelti ir mes esame juos kėlę, bet atsakymų neturime. Akivaizdu, kad e, iš tų duomenų, šitos informacijos, kurime turime dabar, uh, E, negalime padaryti išvadų ir negalime paremti tų pasiūlymų. Taigi tokia yra ECR frakcijos pozicija, gerbiamas pirmininkė. Ačiū komisijos atstovas panas Žan. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visiems laba diena. Džiaugiuosi, galėdamas grįžti prie šio klausimo kartu su jumis. Turiu konstatuoti, kad mm, klausimai tie patys, kaip ir praeitą kartą, kai šią temą diskutavome. Kai kas mano, kad siekiama per nelik daug, kiti mano priešingai, kad mūsų užmojais ne per, per nelik siauras. Štai, pavyzdžiui, ponia Foster kelia klausimą, kai buvo pasiektas toks rezultatas, o rezultatas yra kompromisas. E, bet pasiekėme kompromiso, kuris remiasi plačių konsultavimusi, keletą metų vykusių konsultavimusi, nes, pavyzdžiui, tas naujas metodas buvo testuojamas keletą metų, kai kalbėjom apie mašinų homologavimą. Mes šį siūlymą grindėme tam tikrą duomenų bazę, kuri buvo sukaupta per trejus metus. E, projektas buvo aptartas ir metodo požiūriu Ženevoje jungtinių tautų organizacijos atstovai išsakė, ekspertai sakė savo nuomonę, taigi ekspertai savo nuomonę pareikšti galėjo. Paskui e, buvo pateikta įvairioms suinteresuotoms pusėms surinkta medžiaga, paskui buvo kalbama pagal Kars 21 procedūrą ir galiausiai buvo pasiktas toks tekstas, buvo, kokį komisija ir pateikė. E, Ir dal, ačiū ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad visi, visos suinteresuotos pusės turėjo galimybę išreikšti savo nuomonę. Ponas Ponjau, norėtų bet ką nors pridurti? Na, aš nenorėčiau kelti klausimų, tiesiog norėčiau pasakyti, kad pateiktas siūlymas uh, kartu su kolega Kosa dėl trečiojo priedo ir dėl tos pusiausviros Ir tai matėsi iš kolegų pasisakymų. Mes matėme, kad pusiausvyros šiek tiek trūksta, nes vieni nori labai plataus užmė, užmojo, nesiekiama, kad triukšmas turi būti mažinamas maksimaliai, tačiau kiti siūlo atsižvelgti į ekonominį kontekstą, automobilių pramonės padėtį. Ir kiti siūlogi remtis Europos automobilių gamintojų atstovų argumentais. Čia irgi argumentai tokie pat maksimalūs, tik šiek tiek kiton pusėn sukantis. Kalbama apie pramonės politiką busimiesiems metams ir tokie ja, žmonės kaip aš iš Prancūzijos šiaurės turi pasakyti, kad mes turime e, nuolatos tikslą rasti kompromisą. Ir aš manau, kad mes sugebėsime rasti tą kompromisą, kuris padės žengti pirmin tuo pat metu išliekant realistais. Dėkoju. Ačiū, ponė Foster, jūs dėl darbo tvarkos. Taip, jeigu leistumėt, pirmininkė. Komisijai noriu pasakyti šitą. Verslo pasaulis e, kompromisais nesiremia. Verslas remiasi realybę, faktais. Žinoma, kad taip ir vyksta ir sakyti, kad mes teikėm tokį pasiūlymą, nes toks pasilės kompromisas būtų neprotingas atsakymas. Pirmininkė, šiuo atveju ironiškai yra tai, kad mes visi remiame švarias ekologiškas technologijas. Ir sakome, kad uh, E, jeigu bus gaminamas elektrinis automobilis su 61 triukšmo lygiu. Bet pažiūrėkite į šią schemą ir pamatysite, e, kad įprastas variklis gali nukristi tik iki 60, triukšmo, jo keliamas lygis gali nukristi iki 69. Gal komisija galėtų geriau mūsų informuoti, kaip realiai gamyboje galima būtų tokius reikalavimus įgyveninti. Aš žinau, kad pranešėjai labai sunkiai padirbėjo tą temą, bet vis tik pasitas rezultatas mums kelia daug rūpešių. Ačiū, ar komisija norėtų sureaguoti ar ne? Ne? Atrodo, ne. Tada balsuosime rytoj. Ir pažiūrėsim, kas išplauks iš viso to. Balsavimas aplinkos apsaugos komitete yra numatytas Liepos mėnesį. Taigi, mes balsuojame rytoj, e, Envi komitetas Liepos mėnesį. Kitas darbuotvarkės klausimas. E, e-call sistemos e, reguliavimo e, reglamento pakeitimai. Ponas, ko pirmasis kalbės, o paskui poniai suteiksim žodį, kaip jūs norit. Pirmiausia, ponas. Ponas Kok. Norime Liugariau atiduoti žodį poniai Sennel. Předsedo za slovo eh, a to, že mám možnost zahájit eh, tuto. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Atsiprašau, bet atrodo, mes turim palaukti Imko komiteto pirmininko, negalim pradėti. Gal galim penketą minutėlių palaukti. Ar kas nors galėtų suieškoti Imko komiteto pirmininką? Aš atsiprašau dėl tokių protokolinių reikalavimų, nesupratau. Uh, kad tas pirmininkas turi ateiti.

Okay, colleagues. Kągi kolegos. E, pranešimą savo iniciatyvą apie e-call. E, pirmiausia, ponė Savalova. Spravodaika za dnes. Ačiū pirmininkė, ačiū už man suteiktą žodį. Aš esu uh, viešinčio komiteto, imko komiteto pranešėja. Čia, kolegos, mes kalbame jau trečią kartą tuo klausimu bendrai tarp imko komiteto ir transporto komiteto. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų ir gerą bendradarbiavimą. Manau, kad jau priartėjome prie gero galutinio rezultato. Mūsų pranešimas, tiesą sakant, duos labai aišku ženklą, kad mes remiame e-call įvedimą e, kaip Europos parlamentas ir mūsų komitetai. <clears throat> Kaip aš pranešiau praeitą savaitę Strasbūrė mūsų šešėlinėms pranešėjams, mes su Edita iš viso parengėme 21 kompromisinį pakeitimą, apimant visas pirminio pranešimo temas. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams, kurie susintė komentarus iki praeito penktadienio. Bandėme įtraukti juos visus į galutinį balsavimo sąrašą, ypač du komentarus susijusius su 14 pakeitimu dėl domenų apsaugos. Alde ir ECR pateikė tuos pakeitimus su nedideliu papildymu juos įtraukim ir aš tikiuosi, kad pasiektai kompromisijos galėsite paremti. Taip pat norėčiau paminėti antrąjį kompromisinį pakeitimą. Mes su šešėliniais pranešėjais diskutavome, ar reikėtų, o galbūt nereikėtų minėti tų trijų valstybių, kurios pas supratimą memorandumo nėra pasirašusios. Mes e, su ITRE nusprendėme, kad e, pirmiausia balsuosime dėl kompromiso be trijų valstybių vardinimo, o paskui balsuosime atskirai dėl to, ar reikia tas valstybės paminėti ar nereikia. Aš tikiuosi, kad jūs su tuo sutiksite. Vėliau ponas Koch paminės dar daugiau kompromisų jums, vėliau kalbėdamas. E, Palikdama galiu pasakyti, kad labai gerai bendradarbiavom, pasiekėm bendrą e, mąstymo liniją nuo pat pradžių. Mes suprantam, kad šis uždavinys nebus lengvas, kadangi atsovame skirtingoms partijoms ir skirtingiams komitetams. Tačiau mums pavyko pasiekti gerą rezultatą. Tai dar vienas ženklas, rodantis, e, kaip pozityviai e-call yra vertinamas, nes tai bus naudinga kelių saugumui. Aš noriu duoti labai aišku uh, signalą Europos komisijai, nes Europos komisija tokio signalo tikisi. Ir taip mes galėsime pateikti tokį pavyzdį kitiems 2000, iki 2020 metų numatytiems pasiūlymams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paskaityti vokiško laikraščio ištrauką, kuriame sakoma štai kas yra kalbama apie tai, kad BMW turėtų rėdėti apie, e, rėdėjo apie 300 km per valandą, vairuotojas buvo išmestas iš automobilio ir per, niekam nepavyko to vairuotojo rasti. Gaisrininkai ieškodami rado mašinos nuolaužas ir nu, patį nukentėjusį. Tai yra kreipimas, tai yra irgi signalas pritariant e, į kol. E, Ačiū kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. Turiu gerą naujieną. Man atrodo, pranešime yra išdėstyti dalykai, kurie tinka daugmaž visiems. Ir manyčiau, kad kompromisų dėl pakeitimų buvo ieškoma sėkmingai. Dar šią savaitę diskutavome su šešėliniais pranešėjais, didelių nuomonių skirtumų nebuvo. Galbūt dėl kai kurių formuluočių ir būtų buvę galima tobulėti, tačiau bandėme viską išsiaiškinti ir priimti tokias nuostatas, kurios tiktų visiems. Turėčiau tarti kelius apie ketvirtąją kompromisą. Ten yra kalbama apie tikslus ir galimus privalumus. Kalbama apie geresnį nelaimingų kelių atsitikimų valdymą, e, kaip elgtis avarijų atveju, apie paslaugų teikimą, pa medicinos pagalbą. Penktame kompromise yra kalbama apie papildomų priemonių rinką ir mes nenorime čia dabar kalbėti apie tai, kad visuose automobiliuose reikėtų pakeisti įrangą, tačiau jeigu vienas ar kitas asmo norėtų tai padaryti, jis turi turėti tokią galimybę ir čia pramonės atstovai turi padėti tokiems žmonėms pasiūlyti tą naują įrangą. Šeštasis kompromisas. Čia mes apjungiame daugelį siūlymų. Kviečiame Europos komisiją apie tai pamastyti, galbūt reikėtų įtraukti žemės ūkio kai, kuriuo, kai kurias mašinas, pažiūrėjau, traktorius. Dabar mes dirbame prie asmeninių automobilių, prie lengvųjų krovininių automobilių, tačiau mes taip pat manėme, kad būtų naudinga įtraukti dvirates motorinės transporto priemonės ir sunkvežimius iš šio teisės akto taikymo apriepti. Taip pat gavau ponios Tykau pakeitimą dėl tam tikrų standartų nustatymo. Buvo ilgai diskutuota dėl to, kad visuomenės atstovai turėtų laisvą prieigą prie sistemos. Mes sakėme, kad sistemos tikslas pirmiausia yra saugumas. Tai yra ir daugelio kolegų susirūpinimo reikalas ir Dėl to siekime, kad formuluotė būtų tikslesnė. Mes norėjome užkirsti kelią bet kokiam piknaudžiavimui galimam e, duomenimis sukauptai sistemoje. Tačiau ta prieiga turi būti užtikrinta paslaugų teikėjams. Tai štai. Manau, kad kitų kompromisų detaliau nagrinėti nereikia, nes kolegos spėjo išsakyti savo nuomonę. Ir manau, kad jūs susidarėte įspūdį e, dėl to, dėl ko rytoj balsuosime. Ačiū. Okay. Puiku. Toliau ponia Gulma iš SND, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, būdama pono Koch šešėlinė pranešėja, mes dirbame kartu ir kaip jums sakiau praėjusiame posėdėje, dabar jau galime kalbėti apie visų ES piliečių teisę turėti prieigą prie e-call sistemos. Tad aš manau, kad mes atlikome puikų bendrą darbą, puikiai bendradarbiavo abu komitetai ir manau, kad kadangi galėjome susitikti su visais šešėliniais pranešėjais jau pačioje darbo pradžioje, mes susidarėme įspūdį dėl to, kokį kokio tikslo norėtų pasiekti pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Ir praėjusią savaitę parlamentinėje sesijoje Strasbūrė, manau, parengėme galutinius kompromiso variantus. Galutinis terminas buvo šiandieną 12 valanda, todėl manau jau galima tikrai sakyti, kad kartu dirbame sėkmingai. Aš manau, kad kiekvienas pilietis, kiekviena gyvybė yra labai vertinga, todėl tikiuosi, kad visos valstybės narės, neprisijungusios prie e-call sistemos, turėtų apsvarstyti tokią galimybę, nes mums tai būtų labai svarbu, nes kiekvienas žmogus mums yra labai svarbus ir reikėtų tą aiškiai įvardyti. Esu labai dėkinga už mūsų atliktą bendrą darbą ir tikiuosi, kad ir su kitais kolegomis dirbsime taip pat sėkmingai. Taip pat noriu pasveikinti poną Koch už visus naujus pastebėjimus dėl šios sistemos. Dėkui. Ačiū Sita. Toliau pas manin. Dėkui. Yra keletas kompromisų, kuriems mes nepritarsime. Įdomi ta teksto vieta. Įdomu tai, kad yra siūloma atskirai balsuoti dėl to, ar reikėtų įvardyti valstybės, kurios nėra pasirašiusios supratimo memorandumo. Mums nepatiktų toks pasiūlymas. Tad dar dėl galutinės savo pozicijos turėsim pagalvoti. Mes taip pat manom, kad galbūt čia vyko nesusipratimas dėl 70-ojo pakeitimo kadangi mes nenorime tokiu pakeitimu dar labiau užvilkinti sistemos įdėgymą, bet čia kalbame apie sistemos patikrinimą visose valstybėse narėse prieš ją įdėgiant galutinai. Ir manau, kad mūsų tiesiog netaip suprato, dėl to buvo, su, buvo prieštaraujama mūsų pasiūlytam pakeitimui. Dar vienas pakeitimas, kuriam nepritarėme, Tai yra kompromisas, kur yra siūloma išplėsti kategorijas. Yra atlikta analizė dėl to, kad būtų įtraukti e, lengvėjai traktoriai, taip pat ekskavatoriai, bet mes manom, kad viso to nereikia. Galime palikti tiesiog variklinės transporto priemonės, trijų, keturių ratų e, transporto priemonės, ne dviejų ratų transporto priemonės. Mes labai kategoriškai neprieštaraujame bet kokiam kategorijų išplitimui, bet reikėtų galbūt dėl viso to balsuoti atskirai. Būtent dėl tų mano paminėtų kitų kategorijų, dėl traktorių ekskavatorių, tai tam mes nepritartume. Ir Natalie Grisbeck pakeitimas dėl domenų apsaugos mums atrodo problematiškas. Tai yra 40 kompromisinis variantas. Kol kas tiek iš mano pusės. Ačiū. Dėkui. Pone Sun Undroinštan. Atsiprašau, truputį pavėlavau. Dalyvavau kitame posėdyje. Ir tikrai baisu, kad parlamente visą laiką vienu metu vyksta kokie penki skirtingi posėdžiai. Tiesą sakant, aš noriu pasakyti, kad dirbant prie tokių konkrečių dokumentų, puiku, kad mes tarp skirtingų partijų randame tarpusavę supratimą, nes juk čia pagrindinis tikslas yra saugumas keliuose. Be abejo, turime atsižvelgti ir į verslo atstovų interesus ir ieškoti pusiausviros. Ir dirbant prie šio dosje, man atrodo, kad tokį supratimą mes radome ir kai dirba ponas Koch ir ponė Sechnalova, jau ne pirmas kartas, kai randamas puikus sprendimas tenkinantis visas partijas. Bet čia reikėjo suderinti dar ir dviejų komitetų nuomonės. Todėl džiaugiuosi dėl to, kad dėmesys buvo suteltas į tai, kas yra svarbiausia - į saugumo užtikrinimą, į įgyvendinamus sprendimus ir tikrai džiaugiuosi siūlomų sprendimų. O tie nedideli skirtumai tarp nuomonių, kurie vis dar yra neišspręsti, manau, kad jie neturėtų užgošti e, visų diskusijų, nes jeigu mums pavyks sulaukti iš komisijos e, teisinio pasiūlymo, remiantis mūsų pasiūlytais sprendimais, kurie yra siūlomi šiame dokumente, tai bus tikrai žingsnis pirmin. Po daugiamečių diskusijų, kurios iki šiol buvo beveik bevaisės. Taigi, man atrodo, čia labai teigiamas pokytis ir noriu pasveikinti poną Koch ir ponę Sechnalovą. Dėkoju ponas Taylor už žaliųjų vardų. So much, Chair. labai ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti abiems pranešėjams. Manau, kad padarytas puikus darbas žinant, iš kokios valstybės aš esu, nesunku suprasti, kad e-call yra traktuojamas pirmiausia kaip kelių saugos priemonė, saugumo priemonė. Taip būtų minimaliai, e, maksimaliai sumažintų rimtų sužeidimų e, galimybė. Su ponu Koch mes kalbėjom apie e, vieną avariją, kurios niekas nematė, buvo pastebėta tik praėjus keletai valandų. E, Taigi turim daryti viską, ką galime, kad užtikrintume, jog ši sistema būtų naudojama kuo plačiau ir ne tik tarp automobilių, ne tik automobilių vairuotojų ir keleivių labui, bet visų kelių naudotojų, kurie vienai per kitaip patenka į autovarijas atveju. E, e-call leistų informuoti apie tokias avarijas ir tai būtų tikrai naudinga. Esu labai dėkingas už tai, kad kalbama apie geresnę duomenų apsaugą, buvo apie tai kalbėta. Taip pat aš norėčiau paminėti porą pakeitimų - 58 ir 57, aš juos pakeičiau. E, ten kalbama, kad Europos komisija turi vertinti galimus e, klaidingus pranešimus. Ir tai galės būti padaryta labai griežtai testuojant sistemą, kad e, nebūtų klaidin, siunčiam klaidingi pranešimai. Tačiau ir toliau yra ne visai aišku, kaip e, bus finansuojama infrastruktūra. Manau, kad tą klausimą reikia išsiaiškinti prieš mums vėl pradedant prašyti valstybių narių gerinti tobulinti kelius. Reikia sužinoti, kas už tai sumokės. Mes remsime didžiąją dalį kompromisų. Aš pats remsiu visus juos. Ačiū. Ačiū, ponė Foster. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, mes džiaugiamės ir um, esame dėkingi pranešėjams už atliktą sunkų darbą ir manau, kad mes visi uh, e, sėdinti šioje salėje galim, norime padaryti kiek tik galime daugiau, kad visos Europos keliai būtų saugesni. Be bejonės yra nesutariama dėl to, kaip geriau užtikrinti tarpusavyje sąveikojančias sistemas. Bet e, mes turime tokios, tokio rezultato siekti. Ir įvairios organizacijos, ar tai būtų kelių tarnybos, ar policija, turi palaikyti ryšį su visais. Ir tai yra neblogas dalykas. Bet keletą matau problemų. E, ponas Tayloras ką tik kalbėjo apie vieną svarbiausių problemų. Kalbame apie privalomą tam tikro įrenginio ar kompiuterinės mikroschemos įdėgymą į automobilius iki 2015 metų. Mano klausimas komisijai. Visoje Europoje sukūrus e, tokią sistemą, ar turėsime infrastruktūrą saveikauti su tomis mikroschemomis, ir kiek kasmet kiekvienai valstybei nariai kainuos tokios sistemos eksploatavimas, infrastruktūros tobulinimas. Tai būtų vienas klausimas. Kit, kaip sakiau, e, aš pati esu pateikusi keletą pakeitimų ir mano nuomonė, ši sistema turėtų būti laisvanoriška. Ir pats vartotojas turi nuspręsti, ar ta mikroschema bus įdėkta į naują automobilį ar ne. Uh, E, tas pakeitimas e, yra susijęs ir su duomenų apsauga, nes tai yra, manau, rimta, rimtas sunkumas. Tačiau mes e, galime tik tai apitiksliai įvertinti, koks bus valstybių, kokia bus valstybių pozicija ir vėliau tai galėsime padaryti besisprendimą, kai žinosime viską. Vėlgi reikia kalbėti su gamintojais. Akivaizdu, kad gamintojų tarpe yra nemažai ginčių. Jungtinė karalystė apie 2 milijonus E, eurų, 2 e, milijonus automobilių kasmet pagaminame, apie 300 milijonų eurų būtų e, tokios sistemos įdėgymo kaina. Kas tai padengs? Atsakymų į tokius klausimus neturime ir dabar e, būtų įdomu išgirsti, ką komisija mano. Kaip jau sakiau, klausimai e, yra du ir skirtingi. Viena vertus turime remti tą sistemą, bet kitas dalykas yra. E, tas, kad valstybės narės turi skirtingas E, aptarnavimo sistemas, skirtingos tarnybos ir agentūros aptarnauja neretai. E, sveikatos apsaugos sistema yra kitaip struktūrinta ir greitosios pagalbos e, mechanizmas neretai yra privačiose rankose. Taigi tokių išlieka klaustukų. Man įdomu, kaip komisija ketina tuos skirtumus ar valstybių narių suderinti. Ką pranešėjai galėtų apie tai pasakyti? Toliau ponas Malkomas Ahaba. Sveikinu Jūs mūsų komitete. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū ir už tai, kad organizuojate šią diskusiją. Aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip mes galėtume tarpusavėje bendradarbiauti, nes e, taip tik tai papildomos vertės vieni kitų pastangoms atnešame. Aš manau, kad reikėtų labiausiai pagalvoti apie mm, tai, kaip suderinti mūsų komiteto interesus ir jūsų komiteto interesus e, kelių saugumo e, atvejais, e, autoavarijų atvejais. Buvo iškelta klausimų, kad nėra vieningos greitosios pagalbos sistemos, ne tik automobiliuose. Buvo sakoma, kad reikia sukurti tam tikrą visai Europai būdingą, visai Europai tinkanti čia sistema, tinkanti numerį. Pavyzdžiui, mano valstybėje e, greitąją pagalbą galima išsikviesti numeriu 99, kitur yra kitokį numerį, reikėtų kažkaip suvienodinti tą sistemą. Dar vienas aspektas. Nuo 2001 metų, tai yra jau daugiau kaip prieš 10 metų, e, visuotinių paslaugų vartotojų teisų direktyvoje buvo sakoma, kad valstybės narės palaipsniui turi, e, būt, turi pereiti prie mobilių e, telefonų uh, Um, vietos nustatymo sistemos. 2009 e, tas pasiūlymas buvo peržiūrėtas ir visoms valstybėms narėms e, buvo pateiktas kitas konkretus reikalavimas, kad e, greitosios pagalbos tarnybos signalus apie nelaimės galėtų geriau gauti, greičiau gauti ir juos apdoroti. Dėja, kaip kolegos sakė, iškyla kaštų problema automobilių sistemos veikimo užtikrinimas, e, papildant tai, kas jau daugiau negu dešimt metų veikia, e, e, kainuoja nemažai. Esu komisijai tokį klausimą teikęs jau praeitą kartą, bet kol kas atsakymų neturime. Tačiau turim suprasti, kad mes nepradedam nuo nulio, šis tas jau yra sukurta. Tai, apie ką dabar kalba, bus labai svarbi papildoma kelių saugumo priemonė. Jos tikslas išsaugoti gyvybės. Ir manau, kad ponas Koch labai aiškiai pasakė, kokomis aplinkybėmis e, tas e-call mechanizmas veiktų. Kitas e, dalykas. Aš iš savo patirties e, svarstant automobilių saugumo standartus, svarstėme tai savo komitete labai ilgai, žinau, kad visuomet yra akcentuojama gyvybės išsaugojimo pusė. Ir aš supratau, ką sakė kolegė Foster. E, jeigu oro pagalbės automobilėse daugiau nebėra, daugiau nebėra laisvanoriškos, tai turbūt ir ši sistema neturėtų būti laisvanoriška ir taikoma tik tai tada, kai norime. Galbūt e, skirtingose rinkose bus kitokios techninės savybės e, tos sistemos, bet manau, kad bendrai tai būtų įmanoma padaryti. Kitas svarbus klausimas, kurį svarbu čia kelti. Jau dabar daugelįje valstybių, daugelį automobilių yra įdėkti privatus elektroninio skambinimo e, mechanizmai. E, yra automobilių, kurie automatiškai iškviečia greitosios pagalbos tarnybas nelaimės atveju. Gali būti, pavyzdžiui, kad jūs esate be sąmonės pavarios ir taip jūs, jūsų automobilis pasiškvies greitąją pagalbą, pavyzdžiui. E, turime suprasti, kad automobilių, tokių automobilių centrai jau nemažai sukaupę informacijos yra apie tokių automobilių vartotojus, apie nelaimių e, dažnumą, apie mm, pranešimo būdus. Mes suprantame, kad tokios sistemos plėsis, e, nes elektroninė sistema bus dažniau įdėgiama automobiliuose. Ir e, manau, kad tokiu būdu valstybės narės galės surinkti ir apdoroti papildomą statistiką. Gal komisija dar apie tai šiek tiek pakalbės. Manau, kad bendrai mes pasiūlymą gana gerą parengėme ir turiu pasakyti, kad didelę dalimi sutinku su ponu Penion ir Džeki labai teisingai pastebėjo, kad e, e, šios e, sistemos turėtų būti išplėstos į E, vadinamosius komercinius pramoninius automobilius, ypač komercinėse ir pramoninėse zonose. Aš manau, kad tai būtų labai svarbus žingsnis į priekį. Be to, tokiu būdu mes paskatintume gamintojus pamažu pereiti prie visų automobilių aprūpinimo tokiomis e, elektroninio skambučio sistemomis. Mes e, turėtume dabar neužmiršti, kad šiame pranešime kalbame apie keleivinius automobilius ir apie didžiąją dalį kelių naudotojų. Dėl duomenų apsaugos, manau, kad mes esame neblogai padirbėję, tokiamis aplinkimis visuomet reikia kalbėti apie asmenių duomenų apsaugą, tačiau akivaizdu, kad e, visuotinių paslaugų vartotojų teisų direktyvoje taip pat yra kalbama apie e, duomenų apsaugą, kur yra kalbama apie e, greitosios pagalbos sistemų paskirsimą. Kiek suprantu, ta sistema buvo gana gerai aptarta ir čia, ir nieko čia naujo nebepasakysiu. Manau, kad bendrai pranešimas bus čia e, labai svarbus ir paskatins Europos komisiją sukurti tam, tikrą, tam tikrus standartus. E, vėlgi kalbame apie E, tipo patvirtinimo reglamentą. Apie jį kalbėsime savo komitete, jūsų komitetas renks nuomonę. E, tai mes įtrauksime į platesnį Europos 112 žemėlapį. Ir e, suderinsime ir su kitais aspektais, kurie būti, turės būti svarstomi tuo pat metu. Taip pat reikia suderinti paslaugos suteikimo laiko reikalavimus skirtingoms valstybėms narės. Technologijų ir komunikavimo aspektai e, šioms sistemams yra bendri, be bejonės. Ir aš galiu tik priminti, kad pirmieji supratimo memorandumai dėl elektroninio skambučio buvo pasirašti 2005-2006 metais, taigi dabar nieko naujo mes neiškėlėme. Manau, kad jau dabar pats laikas pasistumėti daugiau į priekį. Dėkoju. Komisija judėjimo generalinio direktorato atstovas, ponas Onidi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai malonu vėl lankytis jūsų komitete. Matyti, kad jisai išsiplėtė ir jau dabar svarsto ir imko klausimus. Mus labai džiugina jūsų komiteto ir imko komiteto kartu atliktas darbas. Taip pat mus labai džiugina abiejų pranešėjų atliktas darbas. Manau, kad informacijos mainai buvo tikrai labai intensyvus ir komunikavimas tarp Europos parlamento ir komisijos tokių svarbių klausimų, kurį mes jau svarstome labai ilgai, buvo sėkmingas. Į šį klausimą ir jo svarstymą mes investavome labai daug, įdėjome labai daug pastangų ir labai vertiname tai, ką pranešėjas labai aiškiai įvardijo kaip pagrindinį signalą, pagrindinę žinutę. Manome, kad ji tikrai teisinga. Ir jūs žinot, kad su šiuo klausimu yra susijusios bent kelios tarnybos ir reikės pažiūrėti, kaip galima būtų parengti visiems primtiną pasiūlymą tokią svarbę temą. Dėl kaštų galiu pasakyti, kad technologijos ne problema kaštai, kaip mes visą tai vertiname ir taip pat išklausus vykusių diskusijų, galim pasakyti, kad kaštai nėra neįmanomi. Jie tikrai nebus nepakeliami automobilių gamintojams. Būtent todėl, kad informacijos teikimas, žvalgyba yra būtina automobilių pramonėje šiais laikais ir toks naujas įrenginys, kuris būtų prijungtas prie e-call e-skambučio sistemos, bet nelik didelių problemų nesukeltų, kalbant apie jo gamybą. Svarbiausia būtų tai, kad e, tai atneštų labai daug pridėtinės vertės ir visą tai būtų daroma bendru, vienodu būdu visoje Europoje. E, ir būtų galima netgi šią sistemą po to plėsti po visą pasaulį. Toliau dėl infrastruktūros bent keli iškalbėjusiųjų priminė mums apie jau esančias prievolės pagal dabartinius teisės aktus. Ir mes, kadangi esame atsakingi, tiesiog atsakingi už techninius reikalavimus, e, avarinių skambučių sistemų atveju noriu pasakyti, kad vėlgi kaštai čia nėra pagrindinė problema. Svarbiausia būtų organizaciniai dalykai. Reikėtų rasti teisingą šios sistemos e, saveikumo e, metodą. Bet svarbiausia, kad valstybės narės pačios norėtų šitą sistemą dėkti, nes remiantis e-skambučio sistemą būtų galima dėkti ir, ir teikti ir kitas paslaugas, kurios būtų labai svarbios užtikrinant saugumą keliuose. Taip pat būtų galima panagrinėti ir kitų naujų sistemų dėgymo galimybės. Dėkui. Ačiū, kas kalbės apie infosok. E, jų vardu. Ponas Dalina. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti abu pranešėjus ir visus abiejų komitetų narius. Tikrai atlikote puikų darbą. Ir taip pat dėkoju visiems, kurie patiekė pakeitimus. Manau, kad kompromisinis variantas atrodo priimtinas ir galutinė, galutinis teksto variantas padės mums ir toliau tęsti šį svarbų darbą, kurį jau dirbame pastaruosius 30 metų siekdami kelti saugumo keliuose lygį. Keletą kartų buvo paminėta kaštai ir aš visiškai su, suprantu ir pritariu tam, ką sakė mano kolega, bet reikėtų nepamiršti naudos. Reikėtų labiau koncentruotis į naudą. Kaštai būtų pakeliami ir čia reikėtų kalbėti ne vien apie e-skambučio sistemą, bet ir apie kitas naudas, kurios būtų jaučiamos ne tik tai automobilių gamintams, bet ir kitose sektoriuose. Tai yra unikali proga visoms valstybėms narėms įdėkti vienodą infrastruktūrą, kuri padėtų įdėkti vienodą automobilio buvimo vietos nustatymo sistemą ir taip pat elektroninio skambučio sistemą pakeliamais kaštais. Ir mes jau ilgai kalbėjome apie tai, ar ši sistema turėtų būti laisvanoriška ar privaloma ir galima visada svarstyti įvairias galimybes. mes stengiamės rasti tokį sprendimą, kuris būtų priimtinas visoms interesuotoms pusėms. Visą laiką stengiamės nepamiršti ir duomenų apsaugos aspekto ir toliau bendradarbiausime su duomenų apsaugos užtikrinimo institucijomis, o toliau dėl transporto priemonių kategorijų mūsų nuomonė reikėtų visų pirma koncentruotis į dabar pasiūlytas kategorijas, o po to galvoti apie kategorijų plėtimą. Pavyzdžiui, sunkės svorius automobilius, tokias svarias transporto priemonės. Kai kurios valstybės narės jau norėtų šią sistemą dėkti ir šiai kategorijai, bet e, dar kol kas būtų anksti priimti kategorišką sprendimą. Ir galbūt, jeigu reikės, galima būtų ir kitas, e, jungti ir kitas kategorijas. Kol kas tiek, dėkui. Dėkui, ponė Foster. Dėkui, pirmininkė. Be abejo, mes kalbame apie automobilius gaminamus Europoje. Ir kad į juos turėtų būti įdėgiama ši sistema iki 2015 metų. O jeigu aš norėčiau įsigyti automobilį pagamintą trečioje šalyje, kokie būtų reikalavimai taikomi tokiems automobiliams? jeigu numatytume Europoje gaminantiems automobiliams privalomai dėkti tokius įrenginius, pat kaip dėl trečių šalių. Ačiū. Ar norėtų kas nors atsakyti į šį klausimą? You, Malcolm, you Malcolmai, jūs atsakykite. Aš galiu pasakyti, kad tokie reikalavimai būtų taikomi visiems automobiliams patiekiamiems į rinką Europos Sąjungoje tai būtų reikalavimas dėl automobilio tipo pripažinimo. Ir, žinoma, reikėtų peržiūrėti tada e, laiko terminus, iki kada tokie reikalavimai turėtų būti pritaikomi trečių šalių gamintojams. Matau, kad komisijos atstovai linksi. Galiu pasakyti, kad e, kolega žino, ką sako. Taip, čia turim nepamiršti, kad kalbam apie dabar pagamintus automobilius ir apie būsimus automobilius. Būsimiems automobiliams tokia technologija jau būtų dėgiama. Labai ačiū. Balsuosime rytoj, kaip žinia. Ir vėliau Liepos mėnesį į plenarinį komitetą perėsim. Dėkoju Inko komitetui, ypač pirmininkui ir kitiems nariams. Rytoj balsuosime, kaip minėjau. Kitas darbo atvarkės klausimas daugiametė finansinė programa 2014-2020 metams. Nuomonės projekto pristatymas, aš pats parengiau tą nuomonę. So, if I can start. Jei leistumėt, norėčiau pradėti. Kas išeinate, tai prašyčiau išeiti tyliai. Kolegos, šiame pranešime kalbame apie transporto ir turizmo komiteto e, e, nuomonę biudžeto komiteto e, rengiamam pranešimui apie daugiametę finansų programą, tai, kuri yra labiau žinoma kaip MFP. Pagal taisyklės nuomonės e, e, neteisė kūriniam e, pranešimui Ilgis negali būti didesnis negu vienas puslapis ir todėl nebuvo įmanoma atsižvelgti į visas galimas pranešimo problemas. Manau, kad e, pranešėjas e, teiks dar papildomų pakeitimų mano nuomonė, kad būtų atsižvelgiama į Galilėjo struktūrius ir sanglos fondus arba integruotą jūrų politiką. Todėl aš ir koregavau pats savo nuomonę, nes, kaip jau sakiau, galime tik tai vieną puslapį. E, mano siekis buvo parengti kitą nelabai gal ilgą transporto komiteto nuomonę, kaip kad buvo surė rezoliucijos atveju. Aš norėjau stelti dėmesį e, lakoniškai į labai konkrečią idėją Aš noriu, kad e, būtų suprasta, jog transporto komitetas turi aiškę poziciją, e, kurią perdos ponui Vožiui ir ponui Kaufai iš, iš biudžeto komiteto. O Europos parlamento dėrybų komanda su e, taryba taip pat gaus mūsų nuomonę. Pakeitimams pateikti bus uh, E, nustatytas vėlyvas terminas Liepos 10 diena. Manome, kad galėsime apgalvoti Danijos pirmininkavimo pasiekimus, o balsuojame dėl pranešimo komitete bus rugsėjo 18 dieną. Taigi turėsim laiko parengti kompromisų pakeitimų pavasaros atostogų. Aš sąmoningai pasirinkau ilgesnį laiką pakeitimams ir palikau laiko iki balsavimo, kad galėtume geriau vertinti, kas vyksta aplink mus kitose komitetuose ir ypač mes turėtume galvoti apie tarybą. Manau, kad mes galėsime pateikti tvirtą, nuseklę transporto komiteto poziciją. Yra gandų, gana tokių rimtų gandų iš, sklindančių iš tarybos, kad keletas valstybių narių, ir žinau, kad ES pirštais nerodome į valstybės narės, ypač į Vokietiją, e, taigi tos kelios valstybės narės nori beveik 50 procentų sumažinti finansavimą priemoniai Connecting Europe. Viena iš šio nuomonės teikiamos tarybai e, pagrindinių minčių bus ta, kad Europos infrastruktūrą transporto ir mokslinius tyrimus, e, kaip kad siūloma EITP ir Horizontė 2020, yra būtina. Tai skatintų žimtumą ir finansavimas e, ir mažesnis finansavimas šiai sričiai prieštarautų Europos 2020 strategijai. Pačiame parlamente dar irgi nemažai reikia nuveikti, kad taptų aišku, jog investicijos į transportą uh, turi strateginės reikšmės, sprendžiant dabartinę ekonomikos krizę. Ir galvoju, kad šią progą reikėtų pasiūlyti pasikviesti abu pranešėjus e, rengiančius DFP e, į e, kitą mūsų komitetą. Tada jie geriau galės suprasti, ką mes norim pasakyti. Pagrindiniai transporto politikos finansavimo šaltiniai ES, kaip siūlo komisija, yra 30,7 milijonų iš ESF. E ir be to komisija pasiūlė, kad 8 milijardai būtų perkelti iš dabartinės daugmetės finansų programos į 2013-2014 e, metus. Horizonto 2020 dalis, ypač ta, kurioje kalbama apie išmanų integruotą ir ekologišką, E, transportą, taip pat suteiks 7,69 e, milijardus. E, dar kol kas nėra visiškai aišku, kaip galutinė suma bus paskirstita. Transporto moksliniai tyrimai yra labai svarbus, kad ES išliktų pramonės lyderė transporto technologijų srityje. Ten T program, projektai irgi galėtų pasinaudoti iš tokių mokslinių tyrimų. Ir baigdamas aš norėčiau pažvelgti struktūrinius ir sanglos fondus. Ypač į sanglodos fondą, kuris e, maždaug 34 milijardus eurų skirs transporto projektams. Įskaitant 10 milijardų e, skirtų skirtų SEF. E, turime pasakyti, kad e, tai yra vienas iš svarbiausių ES infrastruktūros finansavimo šaltinių. Aš savo pranešime bendrai remiu komisijos DFP požiūrį ir sakau, kad siūlomas e, bendrai vardomų finansinių sumų valdymas yra geras ir numatyti skaičiai yra realistiški ir minimalus. Aš siūlau taip pat, kad 10 milijonų papildomai iš sanglaudos fondo būtų e, permesti į transportą sritį. E, taip pat aš norėčiau išskirti visą eilę iš anksto nustatytų projektų, kurie yra suvardinti priedę. Ir e, išsakyti konkrečias pastabas e, apie SEF santykiai su būsivaja DFP. Aš e, galiu pasakyti, kad visos komisijos pastangos iš naujo sukurti nacionalinių valstybių pageidavimų sąrašą be deramų finansavimo šaltinių turėtų būti atmestos. Jeigu taryba nori sumažinti finansavimą SEF, tai turi pasakyti, kokie projektai turi būti išbraukti iš priedo. Be to, aš paminėjau, kad reikia toliau įgyvendinti Marko Polo programą, kuri netrukus pasibaigs. Akivaizdu, kad komisija nenori tęsti šios programos ir pagal TNT gairės nori tai perkelti į krovinių paslaugas. Reikia atkreipti dėmesį, kad dabartinė programa, kuri turi mm, maždaug 50 milijonų e, pagal e, šį finansų, šią finansų programą, užtikrina, kad e, Marko Polo tikslams bus užtikrintas finansavimas. Todėl aš siūlau, kad Marko Polo liktų toks, koks yra dabar. Taip, aš bendrai apžvelgiu savo nuomonę ir, kaip jau sakiau, labai mielai priimsiu jūsų pakeitimus, o vėliau rugsėjo mėnesį komitete balsuosim, tada mes galėsim visi kartu susėsti su šešėliniais pranešiais ir surašyti transporto komitetų ketinimų sąrašą. Vėliau tas sąrašas galės būti pertos biudžeto komitetui ir tikimės galbūt tai sudarys tvirtą, tvirtos parlamento pozicijos dalį e, bendraujant su taryba. Per DFP pranešėjų susitikimą labai aiškiai išriškėjo pozicija. Jeigu taryba nori mažinti finansavimą, turi pasakyti, kuriuose sritise, kurios sritis bus labiausiai paveiktos. Toliau panas Groš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši tema buvo svarstoma bent kelis kartus darbo grupėse - finansinis planavimas. Ir jo planavimas nepamirštant Connecting Europe priemonės. Žiūrint į visą tai iš transporto komiteto pusės, tai yra bene didžiausias dosie. Ir aš labai tikiuosi, kad mums pavyks nugalėti tarybą, nes čia yra tripusis, tripusė investicija, taip sakant. Tai yra investicija, tai yra taip pat e, ekonominė prasme geras pasiūlymas. Ir galiausiai reikėtų nepamiršti ilgalaikės perspektyvos. Juk mes norime sukurti ilgalaikę naudą. Kitaip sakant, noriu pasakyti tai, kad mes norėtume, kad šiai priemoniai būtų numatytas deramas vokas, kad būtų galima įgyvendinti išsikeltus tikslus ir sukurti platų tinklą visoje Europoje. Ir jeigu valstybės narės nori, atsiprašau, jeigu komisija nori mažinti biudžetą, tai ji turėtų aiškiai vardinti, kur jis bus mažinamas. Be to buvo išsakyta bejonių dėl to, kokie būtų pokyčiai numatomi šalims gaunančioms paramą iš sanglaudos fondo. Ir manau, kad čia mes taip pat turime nenusileisti ir šitas abejonės aiškiai vardyti. Ir komisaras Kalas ir Han turi aiškiai įvardyti, kur bus po pokyčiai iš sanglaudos fondo paramą gaunančiams valstybėms ir reikėtų atsakyti į jų klausimus. Kai kurios valstybės narės paramą gauna labai greitai, greičiau negu kitos. Šį klausimą taip pat reikėtų iškelti, diskutuojant apie biudžetą. E, sanglaudos fondo šalis turi teisę gauti atsakymus į savo klausimus ir jos turi teisę gauti paramą, bet į klausimus turi būti atsakyti ir kitoms valstybėms kaip bus perskirstomos paramos lėšos. Ir jeigu bus neiškumas planuojant, tai be abejo, e, tokiais atvejais yra ketinama biudžetą mažinti, negu kad jį planuoti didesnį. Dar dėl ilgalaikio planavimo. Reikėtų nepamiršti to, kad mes čia kalbame apie minimalų būtiną biudžetą, jeigu norime pasiekti komisijos nustatytų tikslų per ateinančius 10-15 metų. Čia mes kalbame ne apie aukščiausias lubas. Mes planuojam apie minimales sumas, kurios mums yra absoliučiai būtinos. Jeigu pažvelgsime į visus pateiktus pasiūlymus, kuriuos pateikė uh, įvairiausi komitetai, dirbantis prie Connecting Europe, pasidaro aišku, kad mes turime būti nuoseklus, nes Connecting Europe priemonė apima transeuropinius tinklus ir juos reikia gyvendinti e, kartu su vidutinės trukmės programomis. O Connecting Europe yra bene svarbiausia priemonė Dar vienas klausimas tai yra tyrimai. Manau, kad reikėtų daugiau tyrimų planuoti transporto srityje. Ir džiaugiuosi tuo, kad bus laiko peržiūrėti pranešimą ir tada tikiuosi, kad po to galėsime visi kartu diskutuoti ir parengti tokį pasiūlymą, kuris susilauks plataus pritarimo. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad mes čia kalbam ne apie pinigų atėmimą. Žvelgiant į regionų plėtros komitetą ir jo politiką ir ES politiką, reikėtų remti tuos projektus, kurie sukurs kiek galima ilgesnio poveikio pridėtinę vertę. todėl, manau, reikia diskutuoti e, tarp komitetų, kad šio tikslo pasiektume. Ir tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti, net jeigu biudžetas yra ribotas. Dėkoju pirmininkė. Pranešėjas jau labai tiksliai išdėstė savo nuomonę. Kolega Pašku taip pat nedaug liko ir pridurti. Aš manau, kad daug maž sutarėm visi. Žinom, kokia bus padėtis kitų metų biudžetą aptariant, kalbant taip pat apie tokį metę finansinę programą, vidutiniam ir ilgam laikotarpiu taip pat daug maž viskas aišku. Komisijos pasiūlymai yra daug maž priimtini. Connecting Europe programa yra be abejo labai svarbi. Be abejo, paprastai stengiamasi neįvardinti atskirų valstybių narių, tačiau e, iš pradžių mane šokiravo šiek tiek tai, kai pamačiau transeuropinių tinklų žemėlapį, kai pamačiau, kai bus panaudotas tas mechanizmas susijęs su Connecting Europe. Aš manau, kad svarbu yra įtraukti į šios projektus ir jūrų bei upių kelius, o paskui matome, kad jie nepateko į šios priemonės taikymus rytį. Ir čia komisija nebesiūlo jų įtraukti. Jeigu norime papildyti transportą, svarbu šių aspektų nepamiršti, reikėtų, kad e, kuo daugiau lėšų patektų į regionus. Aš manau, kad ta pozicija nebus lengva ginti, tačiau įmanoma. Ir aš manau, kad šis pasiūlymas yra puikus, tai yra ateities siūlymas, todėl e, reikia jį ginti, nes tai yra siūlymas naudingas Europos vidaus rinkai, tai yra e, tinklų plėtojimo puikus siūlymas. Manau, kad į tekstą reikėtų įtraukti dar ir bandomuosius projektus. Reikėtų labiau kalbėti apie privalomąją fazę ir suformuluoti labai aiškiai, kad poveikis jūs juntamas po 2013 metų. Ir um, tai yra tas dalykas, kurį svarbu pabrėžti, nes mano supratimu yra visai logiška, kad valstybės narės savo siūlymus gintų, tačiau kad pritartų komisijos siūlymui, kadangi komisijos siūlymas tas turės daugia pakopį poveikį. Bus buvo pateiktas siūlymas susijęs su skiriamomis lėšomis. Pritariu kolegai Matiu, 10 milijardų eurų yra be abejo, ne, gana dideli pinigai. Taip pat buvo, buvo kalbėta apie euroobligacijas. Brainai, tu taip pat išsakei savo nuomonę. Uh, Reikėtų pasakyti, kad 34 milijardai yra visa suma siūloma, 10 milijardų e, yra ta suma, kuri bus tarpusavio sujungimams skirta, tačiau tai turės sverto efektą ir taip pat likusi suma turėtų būti paskirstyta ir čia valstybės narės dar turi galimybę apsispręsti kaip. Dar vienas dalykas, kuris yra nepakankamas, yra toks. Man Be abejo, vieningos erd, oro erdvės idėja, e, viduržėmio jūros e, regiono sunimo idėja yra svarbus siūlymai. Tačiau aš manau, kad visą tai reikia labai aiškiai išdėstyti mūsų rengiamoje nuomonėje, o dėl jos tikiuosi per nelik daug polemikos mūsų komitete nekils. Manau, kad visi sėkmingai sutarsime, o tekstas atsižvelgusi pakeitimus praturties. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti e, pranešėjui už parengtą dokumentą ir norėčiau pasakyti štai, kad Lenkijos vyriausybė minėjo, kad greitieji traukiniai galės rėdėti Lenkiją už 30 metų, kad pirmiausia svarbu priimti reikiamas priemonės, jis sakė, 60 procentų lėšų būtų skiriama geležinkeliams, 40 procentų kelių infrastruktūrai plėtoti. Man regis, tai buvo, būtų gana logiškas svarstymas, tačiau reikia nepamiršti ir kitų aspektų, jeigu norime pasiekti rezultatų. Jeigu būtų numatyta 10 milijonų daugiau, tai tuomet būtų galima kalbėti apie tunelį e, prie Bazelio, kurį būtų galima įrengti žymiai greičiau. Manyčiau, kad e, jungtis kelių infrastruktūros e, prie sienų yra tas dalykas, kuris irgi turės įtaikos mūsų bendrai ateičiai. Antras dalykas - triukšmas. Mes Bundestage diskutavome dėl to ir manyčiau, kad galima pritarti profesoriui, kuris sakė, kad būtų galima 20-30 procentų sutaupyti visų lėšų, nes e, galėtų suveikti numatyta automatinė įranga. Traukinių sapnikas padėtų sutaupyti lėšų, kai kurie konstruktoriai sakė, kad reikėtų daryti daugiau pakeitimų, tačiau tie pakeitimai padėtų sutaupyti energijos. Taip pat tai leistų sumažinti triukšmą 10 decibelų. Visa tai yra visiškai logiškos priemonės, kurios padėtų sustiprinti geležinkelio reputaciją kaip tinkamo, e, kaip tinkamo transporto būdo reputaciją. Mes remsime šio dokumento siūlymą ir džiaugiamės, kad apie tai buvo kalbama. Ačiū pirmininkė, mes sutikome, kad Piteris Vandalinas kalbės. Sutarėme, kad jis kalbės, bet jūsų pirminis pasisakymas buvo toks įdomus, kad ir aš noriu sureaguoti. Sutinku didelė dalimi su to, ką jūs sakėte, bet ir 5, 6, 7 punktų, kur kalbama apie Connecting Europe priemonę, mintys mums yra įdomios. Aš išsakysiu vieną argumentą. E, E, valstybės narės, kurios to siekia, mažina biudžetą. Ir turime nepamiršti, kad e, jeigu prašome valstybių narių laikytis politinės sąjungos, fiskalinės e, vienybės, tai turime suprasti, kad joje bus nemažai skirtumų, kuriuos reikia suderinti. Tam reikės biudžetinių išteklių, pavyzdžiui, ES periferinių zonų ir kai kurių valstybių narių esančios nuo šalyje sujungimas turės būti užtikrintas. Todėl aš suprantu jūsų argumentaciją, kad reikia klausyti tarybos, kodėl norime sumažinti finansavimą Connecting Europe priemonį 50 procentų nesgi ta priemonė yra susijusi su ES ateitimi po 2020 metų. Ar ES su labai skurdžiomis periferinėmis zonomis, kurios bus nesujungtos su ES centru, su ES vakarinė dalimi? Ačiū, ponė Vandalin. Eh, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Reikėtų pasiūsti labai aišku signalą šiuo klausimu ir tam reikėtų panaudoti mūsų rengiamą nuomonę. Yra pora trejetas dalykų, kuriuos noriu paminėti. Pirmiausia, dėl Marko Polo. Ši programa yra pasiteisinusi jau, tad būtų naudinga ją tęsti. Ir tikiuosi, kad e, ji bus išlaikyta. Kai dėl investicijų ketvirtojoje dalyje yra kalbam apie dalykus, į kuriuos norėčiau atkreipti komisijos dėmesį. Jūs kalbėjote apie biudžetą, biudžeto mažinimą ir tai kelia šiek tiek nerimo. O kaip bus su valstybėmis narėmis, kur reikės rasti infrastruktūroms finansavimui lėšų? Bus e, nereinvestuotos kai kurios lėšos Ir tai kelia susirūpinimą, ar komisija galėtų pakomentuoti šį sprendimą. Kad dėl jūsų pranešimo, pirmininkė, ponė Maisner kalbėjo apie vidaus laivybą. Man regis, kad siūlymai susijęs su Najadės programa šiek tiek vėluoja. Tai yra ta programa, kuriai irgi reikia rasti daugiamečio finansavimo galimybę. Tad norėčiau paklausti, ar galėtumėte pamastyti ir apie tai. O, dėl, o šiaip tai manau, kad pateiksiu pakeitimus šią temą. Na, jūs sakėte, priminti, kad parengtas yra puslapis, tačiau jeigu būtų kokiu nors pakeitimu, kurie būtų sudėtingi, tai žinote, kokia yra mūsų pozicija. E, bendra pozicija devintojo, devintosios dalies gali šiame dokumente ir nebūti. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu biudžeto komiteto. Esu biudžeto atstovas. Ankstesnis mano darbas buvo su tuo susijęs. Tad man susidaro toks įspūdis, kad jūsų pranešimas turėtų likti toks, koks yra. Aš manau, kad mes turime turėti šiuo atveju labai aiškę nuomonę ir glaustą nuomonę. Ir jeigu kiekvienas pradės ją keitinėti, pridėdamas uh, E, vieną ar du žodžius, tokią ar kitokią programą, tai tuomet tai panešės į kalėdų dovanų sąrašą, nereikia tokio. E, nes čia pasimes svarbiausias dalykas, svarbiausia mintis. O svarbiausia čia yra biudžetas, lėšos programoms. Pagrindinė žinia yra štai kokia. Mes manome, kad transportas turi būti vertintas biudžeto požiūrį ir projektai turi būti tinkamai finansuojami. Jeigu bus pernelyg daug pakeitimų, šis, ši mintis gali pranykti. Jūs teisingai paminėjote Connecting Europe priemonę ir aš manau, kad šalis, kurios nori atsimti savo 10 milijardų, tiesiog nenori centralizuoto lėšų valdymo Ir nesuprantu, kodėl kai kurios valstybės sanglaudos vandardan turėtų būti atleistos nuo dalyvavimo finansuojančios europinius projektus. Lygiai taip pat ir su valstybėmis, kurios taip garsiai kalba apie konkurencingumą dabar. Tiesiog m, mm, neišeina čia šiuo atveju smulkintis, kaip mes sakome. Na štai aš pasimsiu 10 milijardų, visi kiti tegu daro, ką nori su likusiais pinigais ir visi laikome savo pozicijos. Tai būtų neteisinga. Čia mes kalbame apie Europos solidarumą. Ir čia turime pasakyti, kyla tam tikrų problemų. Sanglauda yra taip pat susijusi su biudžeto solidarumu. Ir manyčiau, kad šių projektų gyvendinimas yra taip pat glaužiai susijęs su europiniu solidarumu e, solidarumu, aš manau, kad pranešime tai yra puikiai pabrėžta. Visi juk žinome šiaip, kad daugiametinės finansinės programos apimtis kelia tam tikrų klaustukų, nes yra tokių valstybių, kurios nenori mokėti daug ES biudžetą, kurios norėtų mokėti labai mažai. Ir kol kas ir matome, kad momentas yra toks virsmo momentas, nes viena vertus Visos valstybės tengiasi maksimaliai taupyti, tačiau matome, kad kai kurios šiek tiek tuos varštus atleidžia, tačiau tai dar nereiškia, kad viskas bus labai paprasta. Aš norėčiau pakviesti visus kolegas ir kad būt, turime, turime būti budrus, kad nepradėtume e, teikti pakeitimus serijomis, sakydami, reikia tas gerai, anas netaip gerai, šitą reikėtų pabrėžti, anu atsisakyti. Tiesiog tegu tekstas lieka toks, koks yra. Mane šiek tiek neramina štai kas. Connecting Europe atsirado AA vietoje, vietoje AB punkto. Nes tematiškai ankstesnėje vietoje paminėtas šis klausimas buvo logiškiau, sakyčiau. O dabar matome, kad tai yra kalbama apie biudžeto mažinimą. O, o kai kalbama apie biudžeto vientisumą ir parlamentas iškėlė tam tikras temas, tokios kaip ITER tema, GMS tema ir taip toliau. Tos temos parlamento dėka buvo įtrauktos vėl į tokią metę finansinę programą, tačiau matome, kad bendrai lėšų gali trūkti. E, ir dėl to mūsų projektui gali kilti pavojus. Na ir norėčiau užbaigdamas pasakyti iš tai, kad aš palikčiau pranešimą tokį, koks jis yra, be pakeitimų. Ačiū. Much, Ačiū toliau, poja Ajala Sender. Gracias, prezidentė. Labai ačiū pirmininkė. E, dėl to, apie ką, ką tik kolega kalbėjo, Manau, kad e, reikia pritarti, kad kalbant apie biudžeto drausmės įgyvendimo priemonės, reikia naujų pasiūlymų. E, pateikta tokių įspėjimų, taryba tarsi bando mus pagrasinti, kas bus, jeigu nebus numatyta minimali finansavimo suma naujiems įsipareigojimams finansuoti. ir kokia bus reali Europos pridėtinė vertė. Man atrodo, kad tarybai turėsime aiškiai pasakyti, kad jeigu mažinamos išlaidos, tai reikia labai aiškiai mums ir piliečiams išdėstyti, kodėl, kur mažinamas finansavimas, kiek jis mažinamas ir, o priešingų atveju, uh, E, parlamentas turės elgtis taip, kaip buvo praėjusią savaitę Strasbūrė. Ir turėsime pareikšti, kad jeigu e, mūsų e, mums skiriamas finansavimas nukris mažiau siūloma minimumo, tai mūsų pasiūlymas taps tik jokingas. Todėl galime pasakyti, kad nesame pasirengę žaisti tokių žaidimų, kurie mus apjuoks visuomenės akise. Čia turime komisijos atstovą, manau, kad reikėtų paprašyti, kad e, jis pakomentuotų, kaip e, vertina šį siūlymą pereiti prie pirmo A kategorinės dalies. Yra tokie projektai, kaip, pavyzdžiui, Galilėjo, kurie mums labai rūpi, tačiau tuo pat metu yra nemažai grėsmės. Manau, kad galiausiai bus aišku, kas gins e, biudžetą sumas. Manau, kad e, tie, kurie tą biudžeto dalį gins, e, yra suinteresuoti savo pozicijos apginimu. Bet aš noriu pasakyti, jeigu 10 milijonų paimam iš sanglaudos fondo ir mes siekiame tos sumos bendrai, pateksime į padėtį, kai E, nebus aiškios vieningos nuomonės. Gal komisija galėtų pakomentuoti, kokia yra strategija. Kai kuriais atvejais turbūt bus pateikta pakeitimu. Buvo paminėtas faktas, kad ERDF turi e, dalių susijusių su transportu. Neiškyla čia grėsmė centriniam valdymui. Kai kalbame apie papildomą Europos vertę, turim e, galvoti apie sanglaudos fondo artimiausią ateitį. Reikia užtikrinti Europos pinigų kokybišką panaudojimą, o ne atvirkščiai. Ir dar vienas dalykas, pagaliau mes turime juridinę bazę, kuri buvo ilgą laiką svarbi. Iki šiol buvo sakydama, nėra biudžeto, nėra teisinė pagrindo. Dabar teisinę bazę turime, juridinę bazę turime, bet biudžeto nėra, kaip sako taryba. Taigi mes turime dabar kovoti dėl to, kadangi tos programos gali padėti kai kuriams valstybėms narėms. Jos e, e, gali pasiteisinti. Ponas Bradburn. <clears throat> well, uh, like... Ačiū pirmininkai. Aš kaip ir Ajala Sender ir lygiai taip kalbėtojai turiu klausimą komisijai. Bet ir bendrai aš norėčiau pakalbėti apie ponios Maisner ir Piterio Vandalino paminėtas temas. Uh, Pone Maisner kalbėjo apie tam tikrą svertų sistemą. E, ypač kai kalbama apie Connecting Europe priemonę, tai tampa aktualu. E, buvo sakoma, kad bus dar sukurtos projektinės obligacijos vadinamiesiams bandomiesiams projektams. Kolegoms ekonomikos ir pinigų reikalų komitete sakiau, kad tų projektinių obligacijų tikslas bus atsverti 80 procentų e, finansavimo iš privataus sektoriaus, 20 procentų liks viešajam sektoriui. Ir man tada iškyla klausimas, ar tas skaičius atitinka komisijos e, nuomonė. Antras dalykas. Norėčiau sužinoti, kas bus Jūs turbūt pirminate ir Mačių Gros prisimena, kad e, pradžioje, kai kūrėme ten projektus, ketinome įtraukti Galilėjo programą, bet tada Europos komisija pasakė, ne, ne, ne, nebus skiriam pinigai iš ten projektų e, Galilėjui. 20 projektų. Ir tada reikėjo pradėti galvoti apie privataus sektoriaus įtraukimą ir paskui reikėjo atitinkamai didesnės proporcinės dalies galilėjo projektų finansuoti. Noriu sužinoti, kokiu garantijų šį kartą mums suteiks komisija, kad kokie nors projektai, e, kurie leistų pritraukti e, privačius investuotojus, e, susilauks finansavimo iš ES biudžeto. Ačiū, panas Marin. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau priminti, kad ši nuomonė bus kaip priedas prie tarpinės daugiametės finansinės programos ataskaitos, bet reikės dėl jos balsuoti parlamente prieš ES spalio mėnesį. Ir yra tikimasi, kad bus nustatytos konkrečios sumos 2014-2020 metų biudžete. Ir aš manau, kad į šią nuomonę turėtų patekti labai konkrečių elementų, kurie apjungtų Europos parlamento nuomonę ir dėrybinės komandos nuomonę prieš prasidedant tarybai. Ir atrodo, kad mums pavyks tai padaryti pažvelgusi dabartinę nuomonę, bet manau, kad reikėtų ją dar šitą įtraukti. Pavyzdžiui, ar mes pritarėme tam, kad būtų numatomi, numatomos konkrečios veiklos turizmo ir transporto srityje į biudžetą, kad reikėtų e, juos paminėti konkrečiai bet manau reikėtų apie tai kalbėti gana abstrakčiai, nereikia visų smulkmenų apie kiekvieną ataskaitą įtraukti. Ir taip pat dėl to, ar reikėtų minėti tuos klausimus, kurie yra sprendžiami bendrų sprendimų prieimimu. Reikia visų pirma turėti aiškę nuomonę, jeigu norime tokių klausimų neminėti. Ir dar dėl transporto programų finansavimo. Kas turėtų būti atskaitos taškas, ar komisijos pasiūlymas, ar šio ataskaita? Aš manau, kad tai padėtų mūsų nuomonę padaryti pilnesnę, nuoseklesnę ir padėtų diskutuojant dėl 2014-2020 metų biudžeto. Dėkui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti diskusijų pradžioje. Įsivaizduoju, kad daugelis kolegų minėjo šį dalyką, tačiau aš norėjau už tai, ką paminėti reikia, suvokti, su kokia rizika susidurėme. O būtent tikrosios investicijos 14-20 metų laikotarpiui ar kalbėtume apie mokslo tyrinimo ir plėtros fondus ir panašiai, gali nukentėti nuo kompromiso paieškos, nes bus kalbama apie tas pozicijas, kurias pareikš šalis grinosios mokėtojos ir naudos gavėjos. Nes e, šalis mokėtojos norėtų sumažinti mokėjimus, o šalis naudos gavėjos norėtų, kad sanglaudos fondai būtų išlaikyti maksimalaus lygio. Tad labai svarbu, kad Europos parlamentas ir toliau siūstų signalą, kur esmė yra tokia, tos investicijos yra būtinos tam, kad galėtume atgaivinti savo ekonomiką artimiausiais metais. Visą tai turi būti viena iš svarbiausių Europos parlamentų prioritetų. Tai yra tos diskusijos, kurios vyksta su kolegomis Taip pat būtų naudinga, kad Europos komisija mums duotų daugiau galimybių, kad mums nurodytų, koks papildomas augimas būtų įmanomas atlikus vienas ar kitas investicijas, kokio dydžio jos turėtų būti, tos investicijos, kad būtų pasiekta naudos, kad būtų galima konkrečiai parodyti, kad štai tokio dydžio investicijos duotų tokią ir tokią naudą. Jeigu gautume konkrečius skaičius, tai būtų tie argumentai, kurie dėrybų metu galėtų būti lemiami. Dėkoju. Komisijai žodis. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, manau, kad nuomonės projektas apima visus svarbiausius iššūkius, kurie iškils transporto sektoriui per ateinančią daugiametę perspektyvą. Norėčiau atsakyti į klausimus, kuriuos mums uždavėte. Visų pirma, noriu pasakyti, kokios ambicijas numatome Connecting Europe priemoniai. Jos yra susijusios su šios E, priemonės įgyvendinimu ir su konkrečiais tikslais. Jūs sakėte, kad e, numatomas finansavimas yra minimalus, būtinai reikalingas. Tokiam teiginiui aš taip pat pritarčiau. Toliau dėl 10 milijardų, kurie būtų perkelti iš e, Sanklaudos fondo. Čia taip pat manau, kad bent keli kalbėję kolegos sakė, kad svarbiausia yra sukurti kiek galima daugiau pridėtinės vertės pasinaudojant šiuo fondu. Ir komisija mano, kad būtent tokiu būdu to ir pasiektume. Ir to, užtikrintume būtiną finansavimą šiai priemoniai ir kitiems regionės politikos instrumentams. Aš jūs taip noriu pasakyti, kad jūs teisingai pastebėjote, kad komisija dabar siūlo įtraukti į Connecting Europe priemonę ir transpo, kitas transporto sektoriaus paslaugas. Mes tiesiog tą siūlome tam, kad taikomų priemonių skaičius būtų sumažintas ir viskas būtų supaprastinta. Bet taip pat reikėtų parengti naują teisinę bazę, pagal kurią infrastruktūros plėtra būtų įgyventinama kartu gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Ir tai būtų daroma gerinant transporto koridorių e, kokybę ir pačią infrastruktūrą. Todėl komisija siūlo pritarti Marko Polo tipo priemonių įgyvendinimui, kai kalbame apie Connecting Europe priemonės įgyvendinimą. Ir toliau dėl lėšų ambicingumo, dėl to, kad numatomos lėšos yra minimalios, mes suprantame, ir tam pritarėme. Reikės, reikėtų siekti, kad per ateinančius metus būtų numatomos realios lėšų sumos. Toliau pono Vandalino klausimas. Komisija ir toliau dirba su pagrindiniais naudos gavėjais jūsų minėtame projekte, ir mes labai tikimės, kad projektas bus ir toliau įgyvendinamas. Taip yra teigiama e, pranešimuose spaudai ir aš dėl to visiškai dabar nesijaudinu. Tai yra strateginė prasme labai svarbus projektas ir jis būtų labai svarbus e, plečiant Europos transporto tinklą. Ir toliau dėl pirmosios A kategorinės dalies ar pirmosios B dalies. Komisija tikrai gailisi, kad buvo padarytas toks pakeitimas, nors mes ir pasiūlėme perkelti mm, šitą temą į 1B kategorinę dalį. Yra kurios valstybės narės, kurios žiūri dabar į Connecting Europe priemonę ir abejoja, ar reikia numatyti tokių, tokios lėšas. Uh, parlamentas turbūt irgi panašiai galvoja, bet čia yra daugiau taktinis klausimas ir galima rasti argumentų, kurie padėtų pateisinti didesnės investicijas transporto srityje. Tiek būtų iš mano pusės. Dėkui. Ačiū, ponas Pakei. Keletas komentarų iš manęs. Kaip sakiau, tai yra vieno puslapio nuomonė todėl kad tokie yra nuomonės ilgio apribojimai. Mes dar diskutuosime su šešėliniais pranešėjais ir ko gero sulauksime pakeitimų pasiūlymų. Dažnai yra sakoma, kad e, tų pakeitimų būna tiek daug, kad e, pačios nuomonės esmė susilpnėja tad reikėtų elgtis atsargiai. Reikėtų visų pirma nepamiršti to, ko tokia nuomonė mes siekiame. Juk yra du pranešėjai ir taip pat kiti komitetai. Yra strategija taikoma rengiant šią nuomonę ir strategija yra apskritai kiek galima dažniau laikytis kuo arčiau komisijos pasiūlymo. Ir jeigu jau yra nesutarimų tarp parlamento ir tarybos, tai tada pagrindinių žingsnių turėtų imtis taryba ir ji turėtų nurodyti, kur bus mažinamas biudžetas. Noriu priminti, kad pakeitimus galima siūlyti iki Liepos 10 dienos ir rugsėjo 18 dieną vyks balsavimas, taigi laiko dar yra ir tikiuosi, kad uh, spėsime viską apsvarstyti. Biudžeto komitete bus balsavimas spalio 18 dieną. Šią dieną pasirinko biudžeto komitetas pats tam, kad galėtume geriau suderinti savo darbus su tarybos sprendimais. Ir po to lapkritį turėtų būti balsuojama plenarinėje sesijoje, kur būtų patvirtinta galtinė parlamento nuomonė. Dėkui. Kitas darbo atverkės punktas – Europos fondams taikytinos bendrusios nuostatos. Trys nuomonės. Maiklai, žodis jums. Ja, zunächst mal möchte ich mich äh, recht herzlich bei den Schattenberichter... Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti šešėliniams pranešėjams. Puikiai bendradarbiavome su jais ir pavyko pasiekti kai kuriais klausimais visai neblogų kompromiso. Iš trijų nuomonių susideda tarpusavį susijusių bendras visas paketas. Pirmiausia, visiems fondams taikydama horizontalioji taisyklė, taisyklės horizontalioji sanglaudos fondams ir paskui FEDER. Mano pranešime be kita ko kalbama apie transportų aspektus. Ir e, aš asmeniškai susiteikiau prie transporto aspektų. E, Gavome nemažai pakeitimų, jie bus aptarti kitose, kitose komitetuose, o aš pasim, ap, labiausiai analizavau transporto klausimus ir pakeitimus. Vienas, pirmas, septintas, devintas. E, čia pavyko rasti kompromisą, bendrą formuluotę trims aspektams. Mes kalbame apie komodalumą ir efektyvumo skatinimą. Šitie dalykai yra visi įtraukti. Mums pavyko pasiekti konsensusą ir matau šypsenas tų, kurie dalyvavo diskusijose. Yra dar vienas dalykas, dėl kurio ne viską pavyko išsiaiškinti. Tai yra regioninis aspektas, vietinis ir miesto aspektas. Kaimo plėtros pasitais kalbėtojas, būtent šito trūksta. Tačiau regioninis ir miesto plėtros aspektas jau beveik galėtų apimti ir kaimo plėtros, ne? Na, jeigu ne, tai galėsime dar padiskutuoti vėliau ir čia kompromiso nepasiekime. Kai dėl regioninės plėtros e, radome taip pat bendrą formuluotę naujų valstybių narių įtraukimas kai kalbama apie naujus ir brangius projektus, visą tai yra labai svarbus dalykai ir komisija pranešė, kad tai turėtų būti įmanoma, numatant tam tikras sąlygas, kurias dar reikia apibriežti. Mes turime pasakyti, kad ko gero regijų komitete bus atsisakyta specialių indikatorių dėl rodiklių. Mes taip pat nesusitarėme dėl investicijų kurios būtų vykdomos regionuose. Bent jau transporto srityje nenorima kalbėti apie investicijas. Transporto srityje mes kalbame apie tvarias investicijas. Ponas reikėjo norėjo visų investicijų ir čia turime platų pasirinkimą. Nepavyko čia pasiekti kompromiso, balsuosime ir matysime, kas iš to išeis. Kai dėl sanglaudos fondo mes Norime, kad būtų laikomas nusaklaus požiūrio, e, kad būtų laikomas tų nuostatų, kurios numatytos bendrajame reglamente. Ir norime, kad būtų siekiama e, sumažinti triukšmą, kad būtų taip pat numatyti specialūs rodikliai. Valstybės narės turėtų prisimti joms tenkančius įsipareigojimus. Čia gali kilti tam tikrų problemų. Norima sukurti bendrą geležinkelio erdvę ir tenka konstatuoti, kad tebėra šios rytyje labai daug susiskaldimo, susiskirstimo ir susidalymo prie atskirų sienų. Reikėtų čia dar grįžti prie diskusijų, dėl to irgi balsuosime rytoj ir dar kartą noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą. Ačiū, Maiklai, dabar ponas Roš. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu vieno pranešimų šešėlinis autorius. Manau, kad ponas Marinesku šiek tiek daugiau pakalbės apie kitus pranešimus. Manau, kad šis pranešimas geras, jame nustatytas geros sąlygos transporto sektoriui ir pasakytas esminis dalykas. Jeigu norime, kad mūsų pakeitimai atrodytų patikimi ir kad daugiau dėmesio būtų skiriama transporto sričiai ne, ir nebūtų pasiklysta bendrai regiono politikoje, tai turime e, pritarti tiems akcentams, kurie jau yra aptarti regionų komitete. E, Žinome, kad šiame pranešime yra išskiriami elementai svarbiausių transporto sričiai. Jeigu ponas Krameris e, rengia pranešimą, tai be abejo turės būti jame ekologinių gaidų. E, tai yra neišvengiama. Tačiau, kaip be būtų, pagrindinius esminius punktus e, išlaikėme. Nepamirškim, kad praeisiais metais su komisijos nariu Han. Mes jau kalbėjomės ir tarsi uždavėm toną. Sakėm, kad jeigu norim kalbėti apie programinės įrangos tobulinimą transporto sričiai, apie CO2 mažinimą, apie tvarų transportą, tai turim pirmiausia būti tikri, kad turėsim finansavimą. Bet e, dabar e, turim suprasti, kad e, transportas turi būti atskirtas atskirai. Pranešėjas jau įvedė nemažai pakeitimų. Aš jam e, už tai dėkingas. Bet jeigu pradėsim per daug leistis į ekologinio sritį, tai iš e, patirties žinau, kad neretai visas projektas užstringa arba viskas labai sulėtėja. Todėl rytoj aš siūlyčiau uh, pagalvoti, kad turime dirbti nuosekliai. Aišku, turime tenkinti Natūra 2000 ir kitas svarbias programas, tačiau nepamirškime, kad ekologinės metmuo yra susijęs su daugeliu kitų. 91 pakeitimas, ponė Kramerį. Aš su turiniu sutinku 100 procentų, bet nežinau, ar ne per daug mes į detalės leidžiamės. Jeigu kiekvienas komitetas pradės e, šiame straipsnėje kalbėti apie savo specifiką, tai dokumentas per daug išsipūs. E, yra sričių, e, apie kurias, kuriuose turbūt laimės EPP, todėl kad mes tiesiog persistengiame ir per daug detalės leidžiamės. Po vidinių diskusijų galiu pasakyti, kad 47 ar 1 vieno trečio antro neremėme, pono Zasados pakeitimų. E, mes e, nesutinkame, kad būtų mažinamas finansavimas e, Connecting Europe priemoniai, nesgi žinome, kad daugelį valstybių dalyvaujančių sanglaudos projektuose finansavimo pobūdis keičiasi. Manau, kad tuo klausimu turėtume dar patilėti, palaukti šiek tiek, kol ateis reikiamas laikas. Jeigu regionų komitetas, pasis... jeigu mes pasakome prieš 46 ir 1, 2, 1, 2 ir 3, tai esmės nepakeisime, bet e, sanglaudos e, valstybės bus patenkintos, nes jų reikalavimai grįsti bus e, patenkinti. Aš manau, kad mes gerai esame pasirengę balsavimui rytoj. Buvo pasakyta, kad ponas Krameris visada rengia pranešimus su ekologiškumo atspalviu ir tikrai taip, taip. O dabar ponė Sevalu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, esu šių trijų pranešimų šešėlinė autorė, todėl aš norėčiau apie juos visus iš karto ir kalbėti. Irgi dėkoju ponui Krameriu už tai, kad taip aktyviai dėrėjosi dėl pakeitimų ir dėl kompromiso. Manau, kad rezultatus galėtume vertinti kaip e, pozityvius. Galutinis e, kompromisas regi komitete aiškiai atspindi, kokie yra transporto komiteto prioritetai. Matome, kokie yra mūsų pagrindiniai prioritetai ateities investavimui iš e, bendrų fondų, iš sanglodų fondų, iš struktūrinių fondų. E, pagrindinis investicijų prioritetas yra ekologiška infrastruktūra kurioje būtų, kuri būtų sutelkta pasienio teritorijose, siekiant sumažinti transporto grūstis, pagerinti vandens kelius ir panašiai. Dabar, galvodami apie infrastruktūrą, būtinai privalėtume galvoti apie daugiamo dalinį požiūrį, apie tai transporto balėtą. Lygiai taip pat apie tai kalbama transeuropinių tinklų reglamente, kuris dabar yra peržimas. E, Prisiminkime regionų sanglaudą, apie kurią kalbama ir Europos 2020 strategijoje. Ten pabrėžiamas teršėjas moka principas. Pabrėžiame, kad viešasis transportas turi būti ekologiškas e, ir mieste, ir kaimo teritorijose. Manome, kad mažiau išsivystę regionai pavienis valstybėse narise turėtų gauti daugiau paramos tų regionų infrastruktūra daž, didžiaja dalimi atveju yra nepakankamai sukurta. Todėl turime išskirti tuos regionus ir kalbėti, kaip būtina juos įtraukti į pagrindinės transporto e, sistemas, kuriomis gali naudotis piliečiai. Taigi turime kalbėti ir apie transporto tinklų raidą, ir apie transporto saugumą. E, čia aš norėčiau paprašyti, kad jūs mane paremtumėt, kai 200 uh, 125 pakeitimą aš norėsiu pakoreguoti žodžiu. Mes sakome, kad kompromisas D turėtų būti papildytas įrašant mažiau išsivyščias valstybės narės. Kitas dalykas, Europos komisija pateikė pasiūlymą užkirsti kelią e, e viešųjų projektų, vie, viešajam projektų finansavimui infrastruktūros rytise e, E, labiau išsivyščiusiuose regionuose. Mes manome, kad regionų nereikėtų išskirti. Turėtume kalbėti ir apie mažiau išsivyščius ir daugiau išsivyščius regionus. Per artimiausius keletą mėnesių kalbėsime labai daug apie priemonę Connecting Europe. Mano nuomonė, labai svarbu uh, E, šią priemonę aiškiai apibriežti. Todėl aš pateikiau ir remsiu pakeitimus, kurie leis toliau tuo klausimu padiskutuoti. Baigdama noriu padėkoti pranešėjai dar kartą už konstruktyvų darbo būdą ir aš esu įsitikinusi, kad mes susilauksime nemažai parangos, paramos šiandien teikiams pas kompromisams. Aldės Sovas. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Atleiskite bet mane kamuoja didžiulė sloga. Gal tas antieuropietiškas vėjas iš kairės ir dešinės bus kaltas dėl šito. Labai trumpai. Buvo minėti įvairūs kompromisai, kuriuos pavyko rasti, bet į detalės leistis nenorėčiau. Tai yra palyginus nekenksmingi kompromisai, net, tai net jeigu jie yra pakankamai žalio atspalvio. Tačiau mūsų pranešėjas turi teisę tokio atspalvio pridėti. Dėl kai kurių pakeitimų Alde frakcija pritart negali. Kai kalbame apie tokius pakeitimus, kur Kalbam apie dalykus, kurie labiau yra regi komiteto kompetencijos ryties, o ne mūsų. Eksant ir ekspost vertinimas, pavyzdžiui, e, makroekonominis saligiškumas ir visa eilė kitų aspektų, apie kuriuos diskutavome komitete, yra šiek tiek lyg ne vietoje šiame tekste. Kai kurie regioninio vystimo komitete dirbantis kolegos supranta, apie ką aš kalbu. Norėčiau grįžti prie kai kurių pakeitimų, pasakyti štai ką. Mes, transporto komitetas, turėtume dar pagalvoti. Ir čia aš kalbu apie reglamentą dėl bendrų nuostatų, dėl jungčių mechanizmo Europoje 10 milijardų eurų iš sanglaudos fondo turė, turės būti perkelti. Taip pat buvo pateikta pakeitimų, tokių kaip 135, pavyzdžiui, kur prašoma, kad suma, kuri bus gauta iš valstybių narių į sanglaudos fondus, pateks komisijai Mes tam nepritarėme ir balsuosime prieš šį pakeitimą. Mes taip pat manome, kad nepritarsime pakeitimui, kur numatytas lėšų perkelimas, nes valstybės turėtų gauti šis lėšas iš sangaldos fondo. O dabar manoma, kad dėl jų reikėtų apsispręsti, taip teigiama dokumente, pagal bendrą sprendimo priimimo procedūrą. Taigi komisija turėtų nuspręsti, regisi, kas yra svarbiausias ES interesas. Tuo tarpu, kai nacionalinės valstybės jau gal irgi turėtų turėti galimybę tarti savo svarų žodį. Yra ir kitų aspektų, tačiau kol kas sustosiu čia, nes tie kiti aspektai labiau yra susijęs su vienu ar kitu konkrečiu pakeitimu Apibendrindamas pasakysiu štai ką. Aldė balsuos prieš tą pakeitimą, kur kalbam apie reglamentą. Ir kur numatomas tarpinis e, fondų peržiūrėjimas, peržiūrėjimas tų lėšų, kurie buvo paskirti vieniems ar kitiems projektams pagal tą principą, kas pirmas lėšų paprašė, tas pirmas jas ir gavo. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Maiklui už atliktą darbą, ieškant kompromiso. Ir tiesą sakant, mums čia gerų kompromisų yra daugiau negu kad blogų. Dėl sangraudos fondo mes pritarėme D, G ir I kompromisuose pateikiamam požiūriui. Taip pat e, kalbant apie bendrasias nuostatas, problema yra ta, kad sanglaudos fonde yra numatomas naujas lengstis 2,5 procento BVP. Tai yra maksimalus lygis. Ir tai sukels politinio neiškumo, kadangi kai kurios valstybės turės įnešti 10 milijardų. Komisijos narys Kalas bent keletą kartų yra kalbėjęs apie tokią bendrą europinę priemonę ir sakė, kad 10 milijardų būtų papildoma suma. O dabar yra numatomas toks naujas procentas. Bet jeigu bus procentinė riba numatyta tokia, kaip dabar yra siūloma, fondas nebebus toks efektyvus. 10 milijardų eurų Connecting Europe priemoniai būtų galutinė riba kiekvienai valstybei nariai. Ir jeigu valstybė narė nuspręstų, kad tokių lėšų įsisavinti ji negali, tuomet neįsisavintas lėšas būtų galima perkelti kitoms valstybėms narėms. Taip pat reikėtų išskaidyti 140 pakeitimą į dvi dalis, nes mes manome, kad tokiu būdu jis susilauktų pritarimų. Ponas Rikė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš buvau šešėlinis pranešėjas sanglaudos fondų klausimu. Ačiū Maiklui. Su juo radome bendrą sutarimą, su juo buvo džiugu diskutuoti. Ir manau, kad galiu teikti, jog sutarėme daugeliu klausimų. Ir pastebėjome susirūpinimą keliančių dalykų, bet visi kolegos tai minėjo. Mums nepavyko sutarti tik dėl temos susijusios su sąlygiškumu, susijusios su kelių transporto plėtojimu. Šis klausimas visada yra probleminis, kadangi šis komitetas gina tokius projektus, kurie turėtų turėti ekologinę pridėtinę vertę. O kai kalbam apie kelius, tai retai čia rasi uh, žaliosios pridėtinės vertės, taip vadinamos. Mes sakėme, kad 10 milijardų eurų turėtų būti skirta Connecting Europe priemonė, tai yra labai svarbi priemonė ir čia taip pat kalbama apie sąlygiškumą šių projektų ir, na, tų visų detalių susikaupia daug, diskusijans nuo to tampa sudėtingesnėm ir pranešėjui negaliume pritarti dėl to, kad reikėtų atsisakyti lėšų pasienio regionams, na, o paskui jau dėl visų kitų klausimų daugmaž pasiekėm sutarimą. Ponas Marinescu, prašau. Mulțumesc, domnule președinte, doar pentru Fondul de Dezvoltare Regională, unde am... Dėkoju, pirmininkė. Kalbant apie regioninės plėtros fondą, aš čia su šešėlinis pranešėjas. Uh, Puikiai bendradarbiavome su ponu Krameriu, nors, kaip Matijos sakė, jis labai dažnai akcentuoja ekologinę pusę, todėl ne visada lengva pasiekti kompromiso. Tačiau šiuo atveju kompromisu pasiekėme ir mes e, bandėme pabrėžti transporto ir turizmo aspektus ir ponas Krameris tam pritarė vertinant iš to, kaip dabar atrodo pranešimas ir, aišku, priklausomai nuo to, koks bus rezultatas, tai bus labai svarbus pranešimas, į kurį turėtų atsižvelgti regionų plėtros reikalų komitetas. Ir labai tikiuosi, kad galutinėme dokumente bus atsižvelgiama į mūsų nuomonę. Dėkui, panetikau. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ir ponui Krameriui Jis įdėjo labai daug pastangų siekdamas kompromiso. Tiesa, kad aš taip pat pateikiau keletą pakeitimų, mačiau, kad jie balsavimo sąraše nėra įtraukti į transporto komiteto balsavimo sąrašą. Visi tie pakeitimai yra susiję su miestų sąrašu, kurį turėtų sudaryti komisija. Ir taip pat su laiko terminais, iki kada E, komisija turėtų parengti tam tikrus dokumentus. Aš dar turėsiu pasitarti su kolegomis šešėliniais pranešėjais dėl šių pakeitimų ir galbūt kai kuriuos iš jų pateiksime deve komitetui. Nes manau, kad laiko terminai, kurių turėtų laikytis komisija, turėtų būti kaip galima trumpesni tam, kad valstybės narės ir visos interesuotos pusės galėtų žinoti visus kriterijus ir visas taikysiamas taisyklės. dėl bendrųjų nuostatų ir jos turėtų tai žinoti kaip galima greičiau. Todėl aš ir siūlau numatyti laiko terminus komisijai. Tam, kad komisija dokumentus parengtų ir paviešintų kaip galima greičiau visoms interesuotoms pusėms dėl Connecting Europe priemonės. Aš prašiau nacionalinių asignavimų ir suprantu ir pritariu tam, kad reikia numatyti pakankamai reikšmingą sumą transporto klausimams iš sanglaudos fondo. Tačiau reikėtų atrasti teisingą formulę tam, kad tos valstybės, kurios yra vertamos pagal konvergencijos kriterijus, neprarastų tų lėšų, kurios joms priklauso. Čia norėčiau sustoti. Dėkui. Toliau komisija, ponia Mailens. Regionų generalinis direktoratas. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš komisijos pusės sveikiname nuomonės projektą, projektus ir tą kruopšį atliktą pranešėjo darbą. Mes e, atsižvelgėme į siūlomus pasiūlymus, į siūlomus pakeitimus ir į tai atsižvelgsime. Pirmiausia, E, reglamentas dėl bendrųjų nuostatų. Mes remiame e, metodą, kad e, būtų orientuojamasi į rezultatus. Taip pat atsižvelgime, kad yra labai daug techninių pakeitimų, procentai, fiksuoti skaičiai ir panašiai. Visam tam mums reikia daugiau diskusijų. O dėl tvarios plėtros Mes manome, kad daugelis elementų susijusių tvaria plėtra jau yra e, įtraukti, ypač e, aštuntam straipsnį bendrųjų nuostatų reglamente ir jo įgyvendinime 87 ir 114 straipsniuose. Tačiau iš komisijos pusės mes norėtume tai dar labiau panagrinėti. Taip pat mes e, jau reiškėme šiokį tokį susirūpinimą dėl to, kad egzistuoja bendra horizontalioji problema susijusi su pakeitimų teikimo terminais bendrai, ypač kai kalbame apie deleguotusius teisės aktus. Europos komisijai labai svarbu turėti pakankamai laiko vidaus konsultacijoms ir vidaus procedūroms. Labai dažnai. Todėl mes esame šiek tiek susirūpinę dėl to, kad kai kurie terminai yra priartinti arba laikos pakeitimams pateikti yra skirti labai nedaug. Dėl uh, ERDF reglamento. Pas atkreipiame dėmesį į tai, kad investicijų prioritetai tapo labai detalizuoti ir ERDF reglamente, ir Sanglaudos fondo reglamente. Manome, kad per daug detalių prirašę į investicinius prioritetus galime sukurti interpretavimo problemų. Uh, Manome, kad investavimo prioritetai turėtų būti bendro pobūdžio tikslai, o ne ilgas e, smulkių veiksmų sąrašas. Taip pat atsižvelgėme į pasiūlymą perkelti visą transportą iš septinto teminio tikslo į ketvirtą teminį tikslą. Tai yra dar vienas mums e, šiek tiek nerima galintis klausimas, nes taip ištekliai būtų E, nebe nu, nukreipiami nuo energijos efektyvumo ir aplinkos apsaugos. Taip pat turizmo įtraukimas atkreipė mūsų dėmesį. Mes manome, kad būtų geriau specifinių sektorių neminėti, o turizmasgi yra specifinė pramonė šaka, verslo šaka. Ja būtų galima aptarti pagal daugelį kitų teminių tikslų, todėl mūsų nuomonė apie tai reglamente nereikėtų kalbėti. Dėl bendrų reglamentų. Uh, Mes e, labai didelę dalimi sveikiname pasiūlymus juos pagerinti ir esame pasirengę apie tai padiskutuoti. E, keletas komentarų dėl Sanglaudos fondo reglamento. Esame atkreipę dėmesį į tai, kad socialinis būstas siūlomas įtraukti pagal vieną pakeitimų. Tai yra tema, apie kurią e RDF bendrai yra kalbama visur ir manome, kad pagal sanglūdus fondus socialinio būsto aptartinėti negalime. Dėl turizmo ir sanglaudos fondo norime pabrėžti, kad ES sutartyse turizmas e, nėr, neįeina į sanglaudos fondo finansavimo tikslus. Taigi tokie buvo mano komentarai dėl jūsų pateiktų pakeitimų. Ačiū, kad suteikėt žodį. Ačiū. Michael, ar norėtum ką pridurti? Taip, aš dar kartą norėčiau padėkoti už šią diskusiją. Dėkoju, kad taip gerai atsiliepėte apie mano darbą. Tiesą sakant, nelabai supripratęs prie tokio liaupsinimo, bet pasirodo, kai pasistengi, galime pasiekti sutarimą ir kompromisą ir su raudonaisiais, ir su juodaisiais. Ir netgi, Brianai, ir tu gali būti patenkintas turbūt. Dėl dešimties milijonų sutinku su ponu Grošu. E, turime ten tinklus, turime Connecting Europe priemonę, viską čia galima aptarti, tas klausimas netiek svarbus, nes anksčiau apie jį nekalbėjau. Bet vieną dalyką norėčiau išskirti ir čia aš nesutinku su komisijos pozicija - turizmas. Sakome, kad turizmas čia e, neturėtų būti įtrauktas, bet aš noriu pasakyti, kad pats turizmas gali sugriauti turizmą, pats save gali nužudyti, o mūsų komitetasgi e, E, kalba ir apie transportą, ir apie turizmą, todėl mes turizmo sektoriuje turėtume rūpintis. Prisiminkime, kas būdavo anksčiau. 60 procentų struktūrinių fondų lėšų atitekdavo keliams, automobilių keliams, tik 20 procentų geležinkeliams. Manau, kad mums būtų e, visai teisinga reikalauti išsiaiškinti, kur pinigai krypsta. Kalbamegi apie vieną svarbiausių ES tikslų - kova su klimato kaita jo turime pasiekti. Ir kad tai pasitiktų, aš geriau tekste keliais žodžiais daugiau įrašysiu, ne, kad būtų aiškiau, negu nieko nesakysiu. Taip mes galėtume žinoti bent jau, kur mūsų pinigai eina ir e, daugiau šansų turėtume tikslus pasiekti. Prisiminkime, kad nuo 1990 metų CO2 emisijos sumažėjo e, bendrai pramonėje, o transporte nesumažėjo, o priešingai padidėjo, net dvigubai daugiau negu pramonėje, kad sumažėjo. Uh, Taigi, kai kalbame apie milijardų ar milijonų investavimą, tai pirmiausia turim galvoti apie klimato kaitos pažabojimą. Ketvirtas punktas. Transportas yra e, svarbi tema, todėl tas punktas jam netaikmas. Bet bendrai dėkoju už diskusiją ir už puikų bendradarbiavimą pasarosiam savaitėm. Ačiū, balsuosim rytoj. Artėjame prie šiandienos popiečio darbos varkės pabaigos. Dėkoju visiems, kad E, neviršijot jums skirto laiko, penkių minučių pertrauka ir tada prasidės koordinatorių posėdis.